minutės kalbos. Pirmiausia, žodį norėčiau suteikti poniai Kliūne. Ačiū, ponė pirmininkė. Vėlgi savo pasisakymą aš norėčiau pakalbėti apie jūrų aplinką ir svarbu jos potencialą siekiant paskatinti ir paremti kaimo bendruomenės, taigi tos kaimo bendruomenės turi pasinaudoti tokiomis priemonėmis. Ir šiandien daug kalbėjome apie žuvininkystę ir kokią įtaką tai turi vietos bendruomenėms ir aš manau, kad komisaras tikriausiai man pritars, nes praeitais metais aš su juo susitikau svarbioje konferencijoje Korkė, kur buvo kalbama apie mėlynosios ekonomikos potencialą ir taip pat augimo skaičius, kuriuos matome mes Airijoje susijusius su melinaja ekonomika, nes ir toliau matome, kad tai įtakoja nacionalinę ekonomiką ir ją skatina iki 14 metų būtent tai sąlygo didesnį ekonomikos augimą ir 10 eurų, e, atsiprašau, už kiekvieną 100 eurų skirtų mėlynai ekonomikai skatinti duoda atitinkamą gražą. Taigi aš manau, kad tai yra milžiniškas potencialas ir turizmo prasme, ir energetikos, žuvinkystės, e, žuvų apdorojimo mokslinių tyrimų inovacijų srityse ir aš raginčiau komisiją, žinau, kad komisaras yra pasiryžęs skatinti šį svarbų mėlynosios ekonomikos potencialą, taigi aš jį paraginčiau e, remti kaimo regionus mūsų bendruomenėse. Dėkoju. Next one, Mr. Negrescu. Toliau ponas Negrescu. Doamna președinte, dosarele panama au arătat faptul că nu există la nivel mondial mecanisme de control Ačiū. Panamos skandalas įrodė, kad pasaulio lygmenį nėra kontrolės mechanizmų, kurie užtikrintų vienodas sąlygas vieniem piliečiam. Rinka neužtikrina vienodų sąlygų visiems. Tie, kas lepia pinigus e, mokestiniuose rojuose. Uh, yra e, nemoralus, anot Rumunijos spaudos e, sumos, kurios buvo slepiamos, e, yra lygios Rumunijos visams sveikatos apsaugos biudžetui. Čia turime mechanizmų, kuriais galime tais spręsti. Uh, finansinių sandorių mokesčiui pritarė didelis skaičius piliečių ir tai padėtų užkirsti kelią panašiam skandalam ateityje. Ačiū, pane Tomašek. Ačiū, pirmininkė. Hagos e, e, teismas e, išteisino Ana Šešelė, kuris karo Kroatijoje ir Bosnijoje Hercegovinoje metu vadovavo sukarintom grupuotėm. Šitas teismo sprendimas šokiruoja. Teismas nusprendė, kad uh, iš tiesų tai nebuvo nusi, nusikalstama veikla, o politinė veikla ir tai prieštarauja ankstesniem to paties e, teismo sprendimas. Jeigu kas nors apskritai yra susipažinę, kas vyko 10-metyje buvusioje E, e, Jugoslavijos Respubliką ir e, turbūt visi žino, kad Serbijos nebuvo manoma sukurti. Ir teismo sprendimas ne tik tai kenkia susitaikymo procesui buvus, buvusios Jugoslavijos Respublikos teritorijoje. Iš tiesų, tai turės neigiamas įtakos net ir um, taikai ir stabilumui visam pasaulyje. Uh, uh, Pone Tum, gerbiami kolegos, balandžio 26 minėsime 20-ąją Černobilio katastrofos 20-asias metinės keli tūkstančiai žmonių iš Estijos buvo nusiusti Černobilį likviduoti padariniams ir iš tiesų jie atliko didžiulę, ten, didžiulį darbą, o po to buvo užfiksuotos didžiulės vėžio ir kitos kit, vėžio problemos, kiti sveikatos sutrikimai. Po to, kai Estija atgavo nepriklausomybę, buvo numatytos tam tikros išmokos tokiems padarinių likvidatoriams. Tačiau e, Estijoje, pagal Estijos įstatymus, prie su priespauda susidūręs asmuo yra tas, kuris na, patyrė priespaudą ir tokie likvidatoriai nepatenka į tokią, tokią apibriežtį, dėl to jie negauna e, reikiamų socialinių išmokų. Taigi tai yra diskriminavimo pavyzdys, netiesioginė žmonių diskriminacija, žmonių, kurie nukentėjo dėl Černobilio e, rasės ar kitų pagrindų turi būti panaikinama. Dėkoju. Albiol Guzman. Gracias. Ačiū. Domek šeima, kuria priklauso Mergelarijas Kanietė komisaro šeima, nuo 2008 metų 36 milijonus eurų gavo iš bendrosios žemės politikos fondo. Tai yra daugiausiai, Ispanijos šeima, daugiausiai pinigų gavusi Ispanijos šeima. Būtent dėl šios priežasties turėtų šis komisaras mm, atvykti į mūsų parlamentą, nes kol jisai buvo žemės ūkio ministras, jo šeima praturtėjo, neteisėtai praturtėjo iš ES biudžeto. Taip pat šios šeimos viena iš atstovių yra minima ir Panamos dokumentuose. Gerbiamas Kanietė, arba atvažiuokit čia ir atsakykite mūsų klausimus, arba iš viso važiuokit namo. Ačiū toliau, ponas Terikavras. Ačiū, germa pirmininkė. 21 metų metais e, Kalnų Karavache buvo e, balsuota už nepriklausomybę. E, vėliau kilo karas su Azerbaidžianu, e, o vėliau buvo pasirašyta taikos sutartis. 92 metų sutartis buvo protrukis, tačiau Azerbaidžianas buvo įsipareigojęs stebėti e, šias palaimas, e, paliaubas. Kalnų Karabachas e, turi visas tinkamas e, sistemas ir, ir tenais yra nedėlė korupcija. Todėl mes reikalavome, kad jų atstovai dalyvautų Minsko dėrybose ir spręstų dėl savo gyventojų ateities. Taip pat reikia susitarti dėl procedūros, kad būtų e, tarptautinių lygių pri, pripažinta nauja valstybė. Ačiū gerbama pirmininkė. Toliau ponas Pedičinį. Ačiū pirmininkė. Noriu pasakyti, kad e, į, į dienos šviesą iškilo naujas skandalas Italijoje dėl atliekų E, atliekų tvarkymą bezilikatoje. Čia net ir Matėjus Rencis yra įsipainiojęs. E, lapkričio mėnesį prašiau, kreipiausi komisiją čia Europos parlamente ir klausiau, ar a, e, ta gamikla atitinka visus ES reikalavimus. Taigi praeitų metų lapkritį prašiau įvertinti vieno vieno šulinio padėtį ir teigiau, kad ten vandenį, vandenys yra užteršti sunkiaisiais metalais. Ir gavau atsakymą. Norėjau paklausti, norėjau paklausti kas iš ES institucijų, kokia nauda, jeigu turėdami tiek duomenų mes nesėmėmės jokių priemonių, kad apsaugotume mūsų e, gyventojų sveikatą. Toliau ponas Borgezijo. Eh, eh, denuncio al presidenza una gravissima violazione. Ačiū pirmininkė. Noriu pasakyti, kad vienas mm, parlamentaras labai stipriai nusižengė. Aš buvau patrauktas į teismą dėl to, kad išreiškiau savo nuomonę. Nors šis klausimas buvo svarstomas e, jūrių komitete, bet vis tiek e, Milano teismas irgi ėmėsi veiksmų. Taigi labai stipriai pažeista, pažeistas mūsų prerogatyvos. Ir rytoj pirmininkui Šulcui e, pateiksiu prašymą, kad Europos parlamento pirmininkas apgintų e, parlamentarą prieš teismą, nes negalime leisti kad šitaip e, būtų trypiama mūsų parlamento prerogatyva. Ačiū. Mikrofon, please. Ponas Preda. Ačiū, pirmininkė. Korina Kretų, Junkerio komisijos narė, buvo apkaltinta uh, žurnalistų tuo, kad netinkamai atlieka savo darbą, kad netvyksta į biurą, kad praleidžia laiką savo kilmės šalyje arba oficialius vizitus paverčia privačiais vizitais. Kontrolės komiteto kolegos paprašė paaiškinimų dėl to. Panašu, kad komisija nori paslėpti tokius dalykus, apdangstyti ir visi žurnalistai susipažino su jos paskelbtų bukletu, kur kalbama apie ES lėšas. Tai yra faktiškai asmenybės kultas. Pone Kretų dirba pagal atitinkamus metodus. Mes paprašėme komisijos paaiškinimų ir aš laukiu, ar ponas Junkeris pritars tam, kad ES lėšos būtų naudojamos privatiems komisarės, privačioms komisarės reikmėms. Ačiū, ponas Fernandes. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau prisiminti pana Polasijo, kuris yra gaisrininkas ir savatgalį žuvo kovodamas prieš gai, su, su gaisru. Todėl noriu pagerbti ir jo šeimą, ir visus Oviedo gaisrininkus. Bet dabar kalbėsiu apie pieno sektorių Asturijos regione. 200 e, šeimų nežino, kaip toliau gyvens, nes Europos komisija ir valstybės narės negali užtikrinti e, padorių kainų. Mums reikia e, priemonių, kad vartotojas galėtų atskirti pieno produktus ir jų e, kilmę. Reikia užkirsti kelią tam dempingui, e, kuris veda šį sektorių į prarąją. E, mums reikia tinkamų priemonių ir e, pienininkams, ir vartotojams. Ačiū, ponia Fotiga. Mojego regionu od lat Mano regiono politikai įspėjo apie neoimperialistišką Rusijos politiką. Situacija Gruzijoje ir Ukrainoje turėtų būti įspėjamasis ženklas. Mes susidurėme su propagandos karu nukreiptų prieš vakarus. Ir įdomu, kiek tai paveikė ir Niderlandų referendumo rezultatus. Ar ES valstybės remia pirmininkaujančią valstybę dėl, ir jos vykdomą bendro saugumo gynybos politiką, atsižvelgiant į dabartinius Rusijos siunčiamus signalus? Ar mes nemanome, kad tokia pati propaganda gali būti pritaikyta visoms ES valstybėms narėms? Dėkoju. Ponas Selimovič. Ačiū, ponė pirmininkė. Bosnijos serbų lyderis Karadžičius buvo nuteistas dėl nusikaltimų žmonijai. Vyksta dabar tame regione susitaikymo procesas. Dabar praėjus kelioms dien, dienoms uh, ponas Šešėlį buvo išlaisvintas, jam nebuvo pritaikyti jokie kaltinimai. Kai tuo tarpu buvo įrodyta, jog jis e, padarė karo nusikaltimus. Taigi, čia nėra vien tik tai moraliniai aspektai. Jeigu e, tarptautinis teismo tribunolas negali nuteisti tokio žmogaus, tą turime padaryti mes, nes tai, kad ponas Šešelį buvo išlaisvintas, turės daug padarinių Europos Sąjungai ir mes turime į tai atsižvelgti, kalbant apie mūsų plėtros politiką, nes e, mes negalime leisti, kad e, būtų sukurta tokia netinkama atmosfera. Benito Siluaga, ačiū pirmininkė. Praeitą savaitę mes Europos parlamente e, sulaukėme Muski Savanto yra Lumbrės gyventojų, kurie e, kiekvieną dieną gyvena šalia e, cheminių gamyklų, kuriuose yra apdorojama nafta. Tai yra Repsol ir dar kitos bendrovės gamikla ir abi netitinka visų reikalavimų. Viena yra pastatyta e, jūrų regione, kita taip pat yra labai stipriai pažeidžiamos, e, pažeidžiami reikalavimai ir e, jų veikla turi blogos įtakos sveikatai ir nėra tikrinama. Tačiau piliečiai nieko, nieko nepasiekia savo skundais. E, ir yra mokesčių mokėtojų pinigai e, švaistomi tam, kad būtų apsaugotos šios stambios įmonės, o ne piliečių sveikata. ES turi mobilizuotis ir ištirti šių gamyklų e, veiklos poveikį sveikatai, kad nebūtų tokio situacijų daugiau, kad jos nesikartotų nei Ispanijoje, nei kitose ES valstybėse narėse. Ačiū. Toliau ponas Šklets. Ačiū pirmininkė. Naujosiose valstybėse narėse, ypač mano šalyje, Kroatijoje, dar nėra priemonių skirtų pastu, pastatų renovavimui, ypač skirtų pažeidžiamom grupėm. Nėra priemonių, kurios būtų skirtos kovoti su energetiniu skurdu, kurios leistų piliečiams uh, daugiau naudoti energijos iš atsinaujinančių šaltinių, kas taip pat patektų sukurti daugiau darbo vietų. Kroatijos vyriausybė labai neatsakingai pasielgė, kai įvedė teisinę priemonę piliečiams įrengti šildymo skaitliukus nerenovavus pastatų, vartotojai negauna tinkamos informacijos apie jų sunaudojamos e, energijos tikrąją kainą, apie tai, kaip verkiasi sistema. Ir tai, kas vyksta, yra neteisėta. Norėtumėm perspėti komisiją, kad ji turėtų imtis e, veiksmų, kad apgintų vartotojų e, teisės ir apskritai ES piliečių teisės. dámy a pánové dovolte abych vás seznámil s tím co si o dohodě evropské unie. ponios ir ponai noriu pasakyti ką aš manau apie europos sąjungos ir turkijos susitarimą. pirmiausiai jis netitinka, tie, kurie priemė šį sustarimą, ne, nepasisako už e, migrantų paskirstimą. Taip pat nėra kalbama apie vizų režimą ES e, piliečiams. Ir tai padarė Briuselėje e, išrinktas parlamentas. Ar tikrai mes taip manome? Ne. Manau, kad Taip e, atsitiko būtent todėl, kad bandoma apeiti nacionalinius parlamentus. Komisija e, priėmė tokį susitarimą nepasitarusi e, nacionaliniais parlamentais. Būtent todėl Europos piliečiai nebepasitikė Europos institucijomis. Ačiū. Dėkui dabar ponas Lebreton. Ačiū, ponė pirmininkė. Balandžio 6 dieną Niderlandai referendumo būdus nusprendė atmesti ES sustarimą su Ukraina. Ukraina buvo tik pretekstas, realus e, piliečių noras, kurie dalyvavo referendume, buvo pasmerkti ES ir jos vadovus. ES ir jos nesugebėjimas susitvarkyti su migrantų krize, tie lyderiai, kurie nuolatos yra susijęs su skandalais, LuxLeaks, Junkeris, Panamos dokumentai dėl kanietės už energetiką atsakingo komisaro veiklos, puikus signalas rodantis, kad 64 procentai Niderlandų žmonių pasakė ne. Taigi, Matome, kad technokra, dėl technokratinių priežasčių yra uh, smaugiama ES ir buvo bandoma visomis priemonėmis saugoti Šengeną. Brexitas 23 birželio mėnesį, taip pat 17 metų Marie Le Pen e, surinktas referendumas parodys atitinkamus rezultatus. Ačiū, ponė Maginės. Ačiū, ponė pirmininkė. Ne pirmąjį kartą aš noriu pakalbėti apie priekybą čia parlamente ypač paminėti priekybos sutarimą su Merkosur šalimis. Aš žinau, kad buvo kalbama Žemės ūkio taryboje šiandieną Luksemburgė. 23 valstybės narės sunerimusios dėl komisijos taktikos ir potencialaus pasiūlymo Merkosur šalims, ypatingai kalbant apie jautrius produktus, įskaitant jautieną ir taip pat vištieną bei keulieną. Ir neramu būtent šiuo metu, kai žemės ūkis Europoje susiduria su problemomis ir komisija staiga taip noriai pradeda atveria vartus jautienos importui ir sukuria realių problemų ES kaimo vietovėms ir ūkininkams. Uh, buvo išsakytos abejonės dėl, žuvin, dėl Žemės ūkio ministrų tarybos šyryt. Aš norėčiau irgi pasisakyti ir žinau, kad kolegos irgi sunerime Žemės ūkio komitete. Dar kartą įspėti komisiją neaukoti Žemės ūkio kitų ūkio sektorių sąskaitą. Labui, dėkoju. Thanks. And next one. Ačiū. Toliau ponas Šaniai. Ačiū pirmininkė. Ilgai diskutuojama dėl to, ar valstybės narės turėtų prekiauti savo pilietybę ir leidimais gyventi. Žinoma, valstybės yra visiškai suverenios, um, spręsia dėl to, kam suteikti savo pilietybę, bet, uh, aišku, tai yra ES uh, pilietybė. Uh, pasaulyje vyksta tokie įvykiai, kurie verčia iš naujo pažvelgti šitos klausimus, didėja terorizmo grėsmė išgyvename įvairias e, krizės ir iš tiesų e, tos priemonės, kurios taiko valstybės priemonės, yra kaip e, konkuravimas mokestinėje srityje. Iš tiesų trūksta skaidrumo ir kaip tik tai todėl atsiranda galimybės ir korupcijai, ir sukčiavimui, netgi terorizmui. Iš tiesų valst... atsiveriama turtingiam E, as, asmenim atsiranda galimybės ir, ir piknaudžiauti, ir teroristams plauti pinigus ES teritorijoje iš tiesų. Vien tai, kad pagal tokią sistemą turtingieji gali gydyti teisės ES, taigi, kai kiti tuo tarpu rizikuoja savo gyvimą, kad patektų į ES, iš tiesų siunčia netinkamą signalą. Tai klausimas yra toks, ar iš tiesų mes norime remti mokesčių vengimą, palengvinti viską teroristams ir taikyti nevienodas sąlygas migrantams, atsižvelgdami į jų, e, tarkim, finansinės aplinkybės, ar vis dėlto mes norėtumėm e, taikyti taisyklės, e, kad užkirstumėm tą kelią. Ponas Jurek. Poslovė, ježelį. Ačiū pirmininkė. Gerbiami kolegos. sutarties e, e, preambulė turi turėti tikrą prasme, tai neturi būti tik tai deklaracija. E, turėtumėm prisiminti apie tai, kad minimos Lenkijos apkrikštimo metinės tos metinės buvo labai um, reikšmingas e, momentas Lenkijai, tai reiškia laisvę Lenkijai ir kitoms e, Europos valstybėms, e, tai reiškia laisvę ir saugumą. Ir iš tiesų tai rodo, kad krikščioniškas paveldas yra ne tik tai, ne tik tai paveldas, bet iš tiesų tai yra pagrindas mūsų, mūsų laisviai, mūsų ateičiai. Ponas Kausa, ačiū. Migracijos krizė rodo mūsų skaudžiausias vietas. Mes negalime suteikti saugumo ir e, stogo e, tūkstančiams ir tūkstančiams žmonių. Taip pat net ir negalime užtikrinti saugumo nei Frontex, nei, nei, nei, nei kitos agentūros negali užtikrinti saugumo, yra naudojamas netgi smurtas. Mes kovodami su terorizmu e, naudojamės kankinimais, o dabar e, naudojamės irgi baisiais dalykais. Negalima sakyti, kad Turkija yra e, saugi šalis, nes tenai nėra saugus nei intelektualai, nei žurnalistai, nei menininkai. Be to, e, Turkija prisidėjo prie šios situacijos ir e, pabėgėliais naudojasi kaip priemonę, o mes jiems padedame mus šantažuoti. Ačiū, ponia Šoldrova. Gerbiami kolegos, prieš metus beveik e, Paryžioje susitiko švietimo ministrai ir kalbėjo apie toleranciją ir nediskriminavimą e, švietimo sistemoje. Tai buvo sureaguota į atitinkamus teroristinius išpolius. Vėl praėjo metai ir turime pripažinti, kad padėtis nepagerėjo ir iki šiol e, aidi teroristiniai išpoliai. Žinoma, per metus negalima tikėtis, kad e, e, priemonės atneš greitų rezultatų, bet reikia pripažinti, kad integracija kai kuriuose šalyse net nešia gerų rezultatų. Todėl aš pritariu nuomoniai, kad pirmiausia reikia palaikyti mokytojus, kad e, mokytojai mokytų mokinius tolerancijos, solidarumo ir mokytų suprasti europietiškas vertybės. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați colegi. Ačiū. Ačiū. Ponas Tansesko, ačiū ponė. Pirmininkė, Zika virusas yra tarptautinė pasaulinė grėsmė. Nes netlikta studija rodo, kad šis virusas gali smarkiai sužaloti smegenis, labiau nei buvo galvojama anksčiau. Mes matėme jau mikrocefalijos, kitų sindromų, kitų neurologinių problemų pavyzdžius. Tai yra susijęs su būtent šiuo Zikos virusu tas ryšys jau yra įrodytas ir dėl to labai svarbu pažaboti Zika virusą ir pagerinti tyrimų metodus. Reikia paskubėti laikas, šiuo atveju yra svarbus veiksnys, taip pat reikia surasti vakcinas, ypatingai nešioms moteriams. Pasaulinė sveikatos organizacija, taip pat OMS, sveikatos organizacija prie savaitės šventė savo jubiliejų, labai svarbu, kad būtų teikta, pateikiama, teikiama parama tom šalims, kurios susiduria su Zika virusu. Ir Europos šalyse buvo aptiktas šis virusas. Ir mes susidurėme su protrukio Europoje rizika. Taigi turime pasirengti tokiai situacijai. Labai svarbu, kad medicinos darbuotojai būtų budrus ir žmonės apskritai turi su, suvokti apie tokią riziką. Dėkoju. Ačiū. Toliau ponas Džambatski. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Aš norėčiau pasisakyti apie islami, islamizaciją, kuri vyksta tam tikrose Romų kvartaluose Bulgarijoje. Tai yra didžiulis pavojus mūsų visuomenė ir visai Europos Sąjungai. Visų tų procesų rezultatas to, kas vyko Bruselėje ir Paryžiuje, Turkijos Respublika beje ir toliau vykdo savo invazinę politiką Bulgarijos atžvilgių ir tokiu būdu yra vykdoma agresyvi Erdogano politika. Atėjo laikas politiniams Europos lyderiams suvokti, kokią grėsmę kelia vykdoma Turkijos politika. Atėjo laikas pradėti tikrą karą prieš Turkiją tai, ką daro Turkija. Negalime leisti savo nieko neveikti šioje srityje. Ačiū, panas Palčiak. Ačiū. E, terorizmui nėra e, sienų, jis riboja mūsų laisvę ir e, verčia žmonės nepasitikėti politikais. Mums reikia ir teisinių instrumentų tam, kad galėtumėm atitinkamai e, nubausti kaltuosius. Teroristai privalo e, būti nubausti, o tam reikia juristinio, e, teisinio reglamentavimo, kad teismai galėtų nubausti tuos asmenis, atimti iš jų e, pilietybę, jeigu jie dalyvavo planuojant tokius nusikaltimus. Mano nuomonė yra blogai, kad yra baisu, kad Europos piliečiai, kurie įvykdo teroristinius išpolius e, ir toliau lieka Europos piliečiais. Reikia, kad ši situacija baigtųsi. Komisioner. Pone Nina Džil, ačiū ponė pirmininkė. Vis dažniau matome, kad jungtinių tautų taikos palaikymo pajėgos yra kaltinamos e, lytiniu išnaudojimu. Jungtinių tautų saugumo taryba praeitą mėnesį priemė rezoliuciją, tačiau kai kurios valstybės bando sumenkinti tekstą ir nepanašu, kad jis bus e, griežtai gyvendintas. Iš tikrųjų siaubinga, kad vaikai ir moteriai šiame pasaulyje, tie, kurie prarado viską, kad jie tapo aukomis tų, kurie turėjo suteikti jiems paramą. Ir mane šokiruoja tie kaltinimai, kai mergaitės Centrinėje Afrikos Respublikoje buvo verčiamos e, kari, kariškių užsimti atitinkamais veiksmais arba kareiviai badaujančius vaikus, e, badaujančiams vaikams siūlė sekso paslaugas mainais už maistą. Taigi tam turime užkirsti kelią. Ir Europa turi kolektyviai užkirsti kelią tokiam siaubingam piknaudžiavimui. Taigi aš kreipiuosi į vyriausiai galiotinę Margarinį, kad tai taptų prioritetu ir būtų imasi koordinuotų veiksmų ES ir jungtinėse tautose tam, kad visi tokie nusikaltėliai būtų nuteisti pagal baudžiamąją teisę ir kad būtų vykdoma sąmoninimo kampanija, kad tokie piknaudžiavimai nebūtų toleruojami. Dėkoju toliau ponas Kan. Pone pirmininkė, plieno pramonės darbuotojai ir jų šeimos susiduria su problemomis visoje šalyje ir yra sunerimus, sunerimę dėl to, kad plieno pramonė ES yra labai susiduria su neiškumais. Tam tikros plieno perdirbimo įmonės susiduria su problemomis. E, Didžiojo Britanijoje daug gali būti prarandama darbo vietų ir susidurant su tokia krize, Junktinės karalystės reakcija buvo nepriimtina ir ES, ir e, šalies viduje. Turime stabilizuoti pramoninę bazę plieno, dar, plieno pramonės darbuotojams, atsižvelgti į energetikos ir kitus kaštus, taip pat e, vykdyti energetikos projektus susijusius su plieno dideliais poreikiais ir taip pat ilga, reikalinga ilgalaikė strategija Junktinės karalystės plieno pramonėje. Aš reikalauju, kad Junktinės karalystės vyriausybė veiktų dabar ir parengtų ilgalaikį planą Didžiojo Britanijoje, kad būtų kovojama prieš pigios, pigaus plieno iš Kinijos importų. Dėkoju. One, Toliau panekė žandalink. Ačiū pirmininkė. Džiaugiuosi e, naujien, e, naujieną, kad šiandien buvo e, nupirkta sunkumų patirinti įmonė. Tai gera naujiena plieno, plieno prameniai, kurie išgyvena egzistencinę krizę, nes vyksta plieno dempingas. ES iš tiesų nesukėlė šitos krizės, bet turi priemonių tai ją išspręsti per stiprias priekybos apsaugos priemonės. Parlamento reiko e, komisija ir e, vyriausybės, kurios e, atstovauja 75 procentus ES gyventojų, yra už, už už veiksmą, tačiau iš tiesų e, Britanijos vyriausybė blokuoja ES e, veiksmus, nes iš tiesų reikia tik tai kelių savaičių tam, kad būtų galima patvirtinti e, prekybos apsaugos priemonės ES ministrų taryboje. Ir iš tiesų Kamerono vyriausybė dabar turi tarti, tarti žodį, ar iš tiesų plieno pramonė yra mums gyvybiškai svarbi pramonė. Dėkui. Toliau ponas Mamikins. Valstybė turi teisę ginti savo gyventojus, teritorijos neliečiamumą, vientisumą, tačiau e, negalima pažeidinėti įstatymą ar pažeidinėti savo e, žmonių teisių. E, ir tarptų teisių yra saviriškos teisė, žodžio laisvė, Ir nesenai Maksimas Kaptelas e, paskelbė e, e, apie, apie taip, kaip kenčia nuo Rusijos federacijos žurnalistai. Taip pat šešiem mėnesiam buvo įkalintas įdomu, kad Tai buvo valdžios ignoruota. Visiškai nesenai Latvijos parlamentas pasiūlė pakeisti baudžiamąją teisę. Kolegos, mano paties šalis pasidarė savo gėdą. Iš tiesų, man labai gėda dėl to. Dėkui uždėmesi. Kiitoksia. Tämä oli viimeinen puheenvuoro ja seuraava istunto on huomenna tiistaina. Ačiū. Šiandien e, posėdį baigiame. Darbą tęsime e, rytoj. Posėdės vyks nuo 9 valandos iki 14.30 darbo tarkė yra paskelbta Europos parlamento interneto svetainėje. Dabar darome posėdžio pertrauką.